Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois. Teste, um, dois. testin.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 parazitė Mm. Posėdį pradedame. Dabar pereiname prie balsavimo dalies ir pradedame pirmąjį balsavimo randą. Pirmiausia, mes kalbėsime apie tai, e, kas yra e, pateikta balsavimui pagal e, skubos tvarka numatytą procedūrą. Žvelgiame į ekranus. Reglamentas pakeičiantis daugiametę finansų perspektyvą. Prašymas pritaikyti skubos tvarką patvirtintas. turbūt už salės esančių žmonių, ne, žmonės nemato skaičių, todėl galiu pasakyti, balsavo 684, už pasisakė 670, 13 prieš vieną susilaikė. Tačiau 2020 metų, toliau 2020 metų biudžeto planas, pirmasis projektas, patvirtintas. 684 balsavo, 658 už, 7 prieš, 19 susilaikė. E, Antras e, biudžetą pakeičiantis variantas taip pat patvirtinta 2020 metams. Šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi balsavo, šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni už, penki prieš, vieną susilaikė. Toliau, lankstumo priemonės 2020 metais pritaikymas. Dokumento numeris 2020 253. Vėlgi, e, dėl skubos tvarka e, taikomos procedūros e, priimtas palankus sprendimas, patvirtintas Dabar aš matau, kad e, kalbame apie antrąjį lankstumo instrumentą. Tada kalbam apie dokumentą 2020 e, brūkšnys 2053. antrasis variantas, bet aš neturiu balsavimo rezultatų dėl pirmo ar antro punkto. Turiu tik dokumento numerį. Vieną kartą kalbama apie 20-20-20-52, kitą kartą 20-20-20-56. Taigi, pirmas dalykas. Ši 684 balsavo, 664 už, prieš 8 susilaikiusių 19. Antrasis dokumentas 2020 brūkšnys 2053. 684 balsavo, 6 susilaikė, atsiprašau, 604 balsavo už, 6 susilaikė. Turime Taip pat e, tą e, maržą nenumatytiems atvejams, taip pat įtvirtinama skubos tvarka. Kalbam apie konkrečias priemonės. Dokumentas, kurį turiu prieš akis, yra susijęs su COVID-19, sako pirmininkas. For the next, we need the document number. Flexibility instrument number. Toliau, lankstumo priemonė numeris 2. Ko man dabar reikia? Reikia, kad galėtume kalbėti apie mm, rezervą nenumatytoms išlaidoms, tą maržą vadinamąją. Taigi, ką dabar turim prieš akis. 684 parlamentarai balsavo. 679 už, 4 sus, prieš, 1 susilaikė. Ir taip periname prie uh, konkrečių priemonių, kurios numatytų uh, Europos struktūrinių ir investicinių fondų uh, specialaus investavimo galimybės. Ekrane matote skaičius, balsavo 684, 680 už, 2 prieš, 2 susilaikė. E, Taigi prašymas e, dėl e, išskirtinių procedūrų, skubių procedūrų pritaikymo patvirtintas. Toliau, konkrečios priemonės COVID kriziai įveikti. 684 balsavo, 680 už, 2 prieš 2 susilaikė, e, prasimas taikyti skubos tvarką pritaikytas. Toliau. E, COVID protraukio poveikis žvejybos ir akvakultūros sektoriui. 684 balsavo, 663 už, 6 susilaikė, 15 prieš atsiprašau, 6 prieš 15 susilaikė. Skubos tvarka patvirtinta. Toliau pereiname prie medicinos priemonių. Balsavo 684, 679 už, 3 prieš 2 susilaikė. Taigi prašymas pritaikyti skubos procedūrą patvirtintas. Pakeitimų teikimo terminas visiems šiems atvejams E, yra paliktas iki šiandien 15, 14 val. 15 minučių lieka. E, balsavimus dėl atskirų dalių galime, e, prašymus tam galime teikti iki 14.30. E, Šyrit buvo pateikti pakeitimai dėl e, specialių ES priemonių e, kovai su COVID protrukiu ir jo poveikiu. Apie tai kalbėsime ir balsuosime vėliau. Toliau daugiametė finansų perspektyva ir antroji pakeitimų dalis dėl bendrosios rezoliucijos dėl ES e, suderintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais. Balsuosime tą pačią procedūrą. Antrasis balsavimo turas nuo dabar iki e, pusės trijų. Iki 14.30 turite laiko. Balsuoti galite pradėti. Rezultatą paskelbsime 17 val. Dabartinę posėdžio dalį baigiame.